susavinti pinigų, kurie yra skirti ir kitiems jungtiems karalystėms regionams. Dėkuoju, baigėme diskusiją e, pagal darbo tvarkų taisyklių 163 straipsnį. Dabar paaiškinimai dėl balsavimo. E, norėčiau taip pat padėkoti komisijos nariai, su juo susisveikiname. E, Europos ombudsmeno specialusis pranešimas dėl savo iniciatyvą atlikto tyrimo. Trys asmenys aprašė žodžio, bet e, salėje liko tik ponas Polčiak, taigi suteiksiu žodį jam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, pritariu šiai Ataskaitai išvados yra tinkamos, bet norėčiau pakomentuoti dėl vieno balsavimo, dėl specialaus kalnakasių ir LGBT apsaugos klausimo. Aš nepritariau šiam klausimui ne todėl, kad manau, kad šios grupės iš tikrųjų nevertos apsaugos ir palaikymo. Tiesiog bandžiau pažiūrėti iš tos perspektyvos, kad Jeigu sakai, kad tu esi priklausai LGBT, negali grįžti, negali būti išsusas atgal į tą šalį, iš kurios atvykai. Na, manau, kad labai sunku įrodyti, ar tas žmogus tikrai priklauso LGBT mažumai. Mes neturime jokio, jokio patikros mechanizmo. Štai dėl ko aš balsavau taip, kaip balsavau. Dėkoju. Toliau Karimos e, dėlį. Pranešimas tvarus judumas, e, judumas mieste. Vėlgi žodis ponui Polčiak. Na, vėlgi likau tik aš. Norėjau pasakyti, kad negalėjau pritarti šiai ataskaitai. Prašau, pa, paaiškinkite dėl savo balsavimo. Taigi, norėjau pasakyti, kad negalėjau pritarti šiam pranešimui dėl kelių priežasčių. Viena iš tų priežasčių yra E, pritarimas alternatyvioms e, transporto priemonėms miesto, mieste. Manau, kad svarbu, kad Europos nuostatos neprieštarautų subsidarumo principui. Geriau būtų klaus, šios klausimus spręsti nacionaliniu lygmeniu. Aš neprieštarauju, nesipriešinu važiavimui dviračiu mieste, Manau, kad tai yra tinkama transporto priemonė, bet nemanau, kad Europos parlamentas turėtų spręsti šį klausimą savo dokumente. Dėkoju. Dėkoju ponui Polčiakui. Norėčiau informuoti, kad e, gavome daug e, prašymų informuoti dėl balsavimo ir galite e, paaiškinti dėl balsavimo ir raštu. šiandienos protokolą.